la seduta è aperta posėdis pradedamas gerbiami parlamento nariai vakar vakare jungtinės karalystės parlamentas didelę daugumą balsavo prieš susitarimą dėl kurio buvo deramasi su europos sąjunga dviejus metus. Mes užfiksavome balsavimo rezultatą, išreiškėme apgailestavimą, bet gerbėme daugumos valią, kuri išreikšta bendruomenių rūmuose. Šį balsavimą turime interpretuoti teisingai. Ir reikia suprasti, kad ne visi, kurie balsavo prieš vienodai galvoja, kai kas nori artimesnių santykių su Europos Sąjunga, pavyzdžiui, Muitų Sąjungos, kiti galvoja kitaip. Ir kol kas e, per anksti gal vertinti pasiekmes. Ir taip pat Vesminsterija ir kitur nepritarėme scenariui, kai nebus jokio susitarimo. E, kitaip tariant, galima sakyti, yra dvi neigiamos daugumos Westminsteryje. Viena prieš Brexitą, kita prieš pastraukimą e, iš ES be susitarimo. Ir mes turime dirbti, kad užtikrintume jau kaip galima greičiau rastume bendrą sprendimą. Ir turime siekti išsiaiškinti, kaip Britanijos vyriausybė sieks dirbti toliau. Mes e, galvojame apie mūsų būsimus santykius su Jungtinė karalystė. Taip pat suprantame, kad e, Britanija turės savo siekių. E, mūsų vyriausias darybininkas Mišelis Barnie labai išmintingai vadovavo daryboms su Jungtinė karalystė. Ir jeigu mes nesugebėsime, e, galvodami apie mūsų siekius susitarti, tai gali būti, kad Brexitas įvyks be susitarimo. Mes turime e, pasirengti tokiai galimybė, kad Junktinė karalystė pasitrauks be susitarimo. Ir noriu išsakyti Europos parlamento poziciją. Mes pirmiausia turime galvoti apie ES piliečius gyvenančius Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečius gyvenančius ES. Kadangi e, daug neišumo jie bus pirmieji nukentėję Junktiniai karalystėje pasitraukus, mes turime E, taip pat atidžiai sekti poslinkius susijusius su Airijos klausimu. Turime užtikrinti, kad siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos e, numatytų lankščias galimybės. Ir kad Europos e, pramonės žemės ūkis nenukentėtų. Mes turime siekti išlaikyti tuos pasiekimus, kuriuos užtikrinome per ilgas darybas. Europos vienybė rodo, kad sunkiais laikais mes tikrai galime susitelkti ir galime priimti e, nuoseklius politinius sprendimus. Dabar pradėkime diskusijas ir taryba bei komisija padarys pareiškimus tarybos vardu. E, kalbės ponė Melanija Čijot, prašom. President, honorable member. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Praėjusį lapkritį e, ministrų taryba patvirtino Junktinės karalystės pasitraukimą sustarimą dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES. E, taip pat vadovų taryba patvirtino politinę deklaraciją, kuri numato ateities santykius tarp um, e, Junktinės karalystės ir ES jų mechanizmą, e, išreikšdami ryštą, kiek įmanoma gri, e, užsitikrinti artimesnę partnerystę su Junktinė karalystė ateityje. Toks rezultatas nebūtų buvęs įmanomas be E, bendro tikslo be atsakomybės tarp 27 e, valstybių narių ir ES institucijų. Šiandieną sužinojus, e, kokia yra, koks yra Westminsterio balsavimo rezultatas, tai mus labai nuvylė. Toks scenarius mums visiems turės labai rimtų pasiekmių, ypač jungtiniai karalystiai. E, šių pasiekmių e, Mm, šios, šios pasiekmes reikalauja vieningo e, atsako iš ES institucijų. Kadangi Junktinė karalystėje mm, buvo išsakyta labai daug tarpusavėje susikertančių žinių tiek per balsavimą, tiek per e, diskusijas, yra sunku išskirti vieną konkretų šių rezultatų paaiškinimą. Be abejo, šitas e, rezultatas nėra šio žaidimo pabaiga. Ir mes turėtume jau, mes turėtume palaukti, kol Junknės karalystės valdžios atstovai paaiškins, ką toks balsavimas reiškia ratifikavimo procesui ir pastraukimo procesui. Taip pat Europos parlamentas ir taryba, reaguodama Europos e, parlamento raginimą, tęs savo e, pradėtus procesus. Taip pat noriu priminti, kad e, praėjusią savaitę buvo nuspręsta patvirtinti ministrų tarybos priimtas išvadas. Junktinės karalystės e, sprendimo ratifikavimas toliau lieka Junktinės karalystės e, vyriausybės rankose, jie dar turi jį ratifikuoti ir Junktinė karalystė turi dėti visas pastangas, kad pabaigtų visą ratifikavimo procesą. E, galutinis rezultatas susijęs tiek su terminais, tačiau kol kas tiek, tiek su Junktinės um, karalystės ryštu, tačiau galutinis rezultatas iki šiol nėra aiškus. Mes nenorime tokios situacijos, kai nebūtų jokio scenarijaus, tačiau mes esame tinkamai tam pasirengę, jeigu toks scenarius įvyktų. Pasirengimas ir skubios situacijos sprendimas breksito e, kontekste uh, E, bus didesnės svarbos klausimas tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių, turint omenyje, kad jau buvo nuveiktas rimtas darbas. Tai be abejo reiškia, kad mums reikės papildomų teisėkuros veiksmų, tačiau esame tikri, kad Europos parlamentas veiks visų suinteresuotų asmenų e, dėliai. Ir todėl esame tikri, kad jūsų bendradarbiavimas padės palengvinti reikiamų skubių priemonių prieimimą tinkamu metu. Labai dėkoju Jums uždėmesi. La parola ora al vicepresidente della Commissione europea. Franz Timmermans dabar komisijos vicepirmininkas. Pirmininkė parlamentarai. Labai aiškus buvo e, balsavimas e, Junktinėje karalystėje atsit, pasitraukimo sustarimas buvo atmestas ir komisija dėl to labai apgailestauja. stauja Kaip sakė tarybos atstovė, mes taip pat manome, kad tai galėjo būti geriausias rezultatas. Toje situacijoje, kai dėrėjosi dvi šalis, kurios abi ieškojo galimybių užtikrinti savo interesus. E, Mišel Barnier atliko puikų darbą dėrėdamasis dėl 27 valstybių narių ir e, mes manome, kad šitas E, dėrybų rezultatas buvo tas pastraukimo sustarimas, kuris būtų buvęs kiek įmanoma mažiau žalingas visiems. Be abejo, breksitas savaime yra žalingas ir Junktiniai karalystiai, ir Europos Sąjungai. Ir mes esame įsipareigoję kaip politikai apriboti tą E, žalą, kad jinai būtų kiek įmanoma mažesnė. Ir mes tikėjomės, kad e, pasitraukimo sustarimas ir bus to įsipareigojimo išraiška. Mes tikrai negalime dabar spėlioti, koks bus tas breksitas. Mes turime palaukti to, kas įvyks e, bendruomenių rūmose, Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės pozicija, Europos parlamento pozicija, pasižiūrėti, kokia bus ir remsimės tuo. Ir mes taip pat turime užsitikrinti, kad būtume pasirengę bet kokiam rezultatui, tarp jų ir e, dezorganizuotam breksitui, kuris būtų neparengtas jokių sprendimų, kuris tikrai turės labai rimtas pasiekmes e, Junktinė karalystė ir ES. Tačiau komisija be abejo bus gerai pasirengusi, siekdama užtikrinti, kad mes reaguosime į bet kokį kitą galimą rezultatą. Ir kaip e, tarybos atstovas sakė, mes toliau tęsime savo procesą ratifikavimo, e, pastraukimo sustarimo ratifikavimą, kaip buvo sutarta su Junktinės karalystės vyriausybė. Mums tai lieka geriausias įmanomas rezultatas, kuriuo siekiama užtikrinti tvarkingą pastraukimą. Ir galiausiai, kaip prisimename iš e, CS e, e, iš, iš Lūiso pasisakymo. Mes negalime uh, imti ir pakeisti to, kas buvo padaryta pabaigoje. Ačiū. Ora la parola al capo negoziatore delle Toliau kalbės ES darybininkų komandos vadovas Mišelis Barnie. Dėkoju pirmininkė, kad suteikėte man žodį, ponios ir ponai, parlamento nariai, gerbiamas, gerbiama, gerbiamas vicepirmininkė, valstybės sekretorė, Europos komisija, priemė domen vakarykštį balsavimą bendruomenių rūmose. Kaip sakė vicepirmininkas Fransas Timmermansas, vakar bendruomenių rūmai labai aiškiai balsavo didžiulę daugumą prieš pasitraukimo susitarimą, kuris buvo suderintas su taryba lapkričio mėnesį, patvirtintas ir jūs, kaip Europos parlamentas, taip pat jį E, pasveikinote. Dabar yra pernelyg anksti vertinti balsavimo pasiekmes. Mes visuomet gerbėme ir toliau gerbsime Junktinės karalystės demokratinės parlamentinės diskusijas ir aš dabar nenoriu spekuliuoti dėl įvairių galimų scenarijų. Ką parodė vakar vakaro balsavimas, kad kol kas Londone nėra e, politinės valios dėl, e, sus, dėl pritarimo pastraukimo sutarimui. E, ponas Junkeris išreiškė taip pat apgailestavimą dėl to ir apgailestavimas yra susijęs su intensyviu darbu, kurį atlikome mes kartu su jumis, jūsų Brexito komanda per pastarusius dviejus metus. Ir Taip pat su Britanijos vyriausybė dirbame vadovavomės jų raudonosiamis taip vadinamis linijomis ir principu, kad jungtinė karalystė pasitrauks iš ES. Mes tikrai labai apgaulėstaujame dėl šio balsavimo, nes mes visi sustarėme dėl šio sustarimo uh, kartu, kartu su Didžiosios Britanijos vyriausybė, vadovomės objektyviais kriterijais. E, taip pat siekime, kad nebūtų tos griežtosios sienos tarp e, Airijos ir Šiaurės Airijos. E, dėl muitinės reikalų pasiekėme susitarimą. Ir tai e, turi apibriežti e, būsimus mūsų santykius ir ES nori, kad jie būtų kaip galima artimesni, ambicingesni. Ir e, tiek jie turėtų būti ambicingi, kiek leistų tos raudonosios linijos, kurias apibrėžė Junktinė karalystė. Mes girdėjome, ką sakė bendruomenių rūmų nariai, kurie balsavo prieš ir pirmininkas parlamento, ką tik kalbėjo apie tai, e, jų motyvai yra labai įvairūs, skirtingi kartais tarpusavę visiškai prieštaraujantį ar priešingi. E, šis balsavimas e, neatspindi pozityvios daugumos kuri, pavyzdžiui, apibrėžtų alternatyvų projektą tam sustarimui, kuris šiuo metu egzistuoja. Ir, kaip sakė Fransas Timmermansas, dabar e, e, Britanijos valdžia šiandieną rytoj turėtų e, įvertinti šį balsavimą ir Britanijos vyriausybė turėtų paaiškinti, kaip ketina toliau dirbti iki pasitraukimo, kuris turėtų įvykti kovo 29 dieną. Apie tai vakar kalbėjo ir Europos tarybos vadovas Donaldas Tuskas. E, priešingai nuo to, kas buvo kalbama vasarasias e, savaitės ar dienas, mes e, pasiekime susitarimą su Junktinė karalystė, jis apima beveik 600 puslapių ir tai yra geras susitarimas ir tai yra kompromiso rezultatas. Bet tai yra geriausias įmanomas kompromisas ir mes dirbame tikrai vadovaujant damiesi objektyvumu. Jis e, suteiktų teisinį aiškumą visur, kur breksitas e, sukelia neiškumų. Pavyzdžiui, užtikrinta būtų saugumas piliečiams, Britanijos piliečiams ir 27 ES valstybių narių piliečiams. Jų teisės būtų užtikrintos e, tvariai ir visuomet tai buvo mūsų ir jūsų prioritetas, parlamento prioritetas. Uh, ir tų teisių apsauga išliks mūsų prioritetas bet kokiu atveju, bet kokiomis hipotezėmis. Ir e, taip pat viešų privačių projektų vykdytojams yra numatytas saugumas tiek Britanijoje, tiek 27 valstybėse narėse. Tie projektai bus apsaugoti dėka šio susitarimo saugumas, stabilumas Airijai ir Šiaurės Airijai e, bus išvengta griežtosios sienos, nes rastas sprendimas, kuris leistų išsaugoti vientisumą Junktinės karalystės ir taip pat e, bendrąją rinką, atsižvelgiant į principus, e, pirmiausiai Belfasto didžiojo penktadienio susitarimą. Ir apsauginis variantas, dėl kurio sutarėme su Junktinė karalystė, turi išlikti tuo apsauginiu variantu ar scenariumi ir turi išlikti patikimu e, scenariumi. Apsauginis e, mechanizmas turi toks ir išlikti ir turi būti patikimas. Saugumas užtikrintas taip pat valdžios institucijoms per pereinamąjį laikotarpį. Aš noriu pasakyti, kad uh, E, vienintelis teisinis pagrindas yra pastraukimo sutartis ir numatytas laikotarpis pasirengti, prisitaikyti prie e, sąlygų pasitraukus iš ES. Ir taip pat e, numatytas laikas per tą pernėmį laikotarpį dėryboms dėl būsimų santykių. Ir ES kartu su Britanijos vyriausybė susitė dėl tų dalykų. Ir aš noriu pasakyti, kad E, esame pasirengę įvairioms e, galimybėms, bet reikia, kad būtų laikomasi mūsų pagrindinių principų. Šio e, atsitraukimo, pastraukimo sustarimo ratifikavimas yra būtinas tam, kad būtų galima užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą. Taip pat galvojant apie antrasias tolimesnės darybas, kurios turėtų apibriežti mūsų būsimus santykius. Uh, O tie būsimi santykiai, aišku, ateičiai yra patys svarbiausi ir mūsų kontinento ateičiai patys svarbiausi. Ir aš e, esu e, įstikinęs, kad Europos parlamentas ir Europos taryba vieningai kalba visuomet, kad e, jeigu ateityje Junktinė karalystė peržiūrės savo raudonasias linijas ir pasirinks ambicingus tikslus, E, kur, ir kad tie siekiai bus daugiau ne tik laisvosios priegybos susitarimas, kuris ir taip yra svarbus, ir ES bus pasirengusi išanalizuoti tas naujas išvalgas ir pozityviai sureaguoti. Aš e, noriu kalbėti ne tik apie ekonominius santykius, priekybą. Taip, tai labai svarbu augimui, darbo vietų kūrimui. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje aš taip pat norėčiau paminėti sektorius, e, kurie jums labai svarbus. Universitetų, pavyzdžiui, bendarbiavimas mokslininkų, bendarbiavimas žvejyba labai svarbus sektorius, aviacija, transportas yra ir kitos rytis. Aš kalbu apie policijos teismų bendradarbiavimą. Mums to reikės po Brexito. Taip pat e, galvoju apie mūsų kontinento stabilumą, saugumą e, Junktinė karalystė yra labai svarbi valstybė, e, Junktinių tautų saugumo tarybos narė ir ta šalis išliks mūsų partnerė užsienio politikos srityje, vystomo bendradarbiavimo srityje ir taip pat gynybos e, bendradarbiavimo srityje. Mes 18 e, mėnesių bendrai dirbome tas bendras darbas buvo patvirtintas Britanijos vyriausybės kiekvienu svarbiu etapu. Taip pat vadovų taryba ir jūs patvirtinote tuos darbus. Kol nerasime išeities iš dabartinės politinės aklavietės, kol nerasime geros išeities ir kol dauguma parlamento nepaaiškins, e, kaip viskas turėtų būti, mes nežinosime, kaip veikti dėl to, kaip jūs sakėte, labai aiškiai e, Britanijos vyriausybė turėtų pasakyti, kokie bus e, tolimesni etapai. Tvarkingas, sklandus Brexitas yra mūsų prioritetas ir bus toks per ateinančias savaitės. Bet mes suprantame, kad galimi įvairūs scenarijai. Bet mes ir taip pat įskaitant tą scenarijų, kurio visuomet norime išvengti, tai yra pastraukimas be e, sustarimo. E, šiandien yra sausio 16 diena, liko 10 savaičių iki kovo pabaigos ir e, dabar atėjo laikas Britanijos vyriausybei pasirinkti, ar tapti, tre, pasirinko Britanijos vyriausybė tapti trečiaja valstybė. Ir e, dabar suprantame, kad tas pastraukimas be sustarimo yra tikresnis negu bet kada anksčiau, bet mes turime siekti išvengti tokios scenarius. Ir taip pat privalome būti e, labai e, blaivaus proto ir pasirengti bet kokiai galimybė. Ir komisija, ir visos tarnybos, sekretariatas komisijos jau su valstybėmis narėmis ir su jomis prieš keltą savaičių pradėjome dirbti. Darbą reikia paspartinti, bendrauti su visais partneriais. Ir terminai tikrai mus spaudžia ir reikia uh, pasirengti galimam ir tokiam scenarijui. Ponios ir ponai, dėkoju Jums už pasitikėjimą. Noriu pasakyti, kad mes turime įsitikinimus, kuriuos e, priminė Fransas Timmermansas. E, tie įsipareigojimai, e, kuriuos prisėmėme prieš 18 mėnesių su Britanijos vyriausybė, yra geriausi įsipareigojimai, kurie yra įmanomi. Ir Mes e, per darybas konstruktyviai dirbome tiek viena, tiek kita pusė. Ir e, mūsų ir mano e, požiūris bus, kad ir toliau iki pabaigos reikia konstruktyviai dėrėtis skaidriai dėrėtis ir dabar Britanijos vyriausybė turi paaiškinti, kaip Junktinė karalystė nori dirbti toliau, kad Brexitas būtų sklandus ir kaip po to sklandaus breksito su mumis norės kurti ambicingą partnerystę. Dėkoju. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du Parlement européen. Ponas Barnier, Aš e, tikrai tikėjausi, kad parlamentas šiek tiek pasitikėjimo jumis, bet tikrai labai aiškus tas pasitikėjimas, ką tik buvo aiškiai išreikštas. Ir e, tikrai reikia padėkoti ponui Barnie už gerą gerus sprendimus taip pat dėkoju mūsų parlamento darybininkų vadovui ponui G. Verhofstadt. Dabar kalbėsime pagal kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, Manfred Weber, EPP frakcijos e, pirmininkas. Gerbiami e, kolegos e, parlamentarai, komisijos tarybos atstovai, aš didžiuojuosi. Aš didžiuojuosi metu, aš prisimenu, kad prieš keletą metų mes labai daug ko spėliojame apie tai, e, kas bus toliau, kad bus domino efektas ir ES pradės birėti, tačiau šiandieną matome, kad 27 valstybės narės yra taip stipriai e, susivienijusios ir Europos parlamentas turi aiškę poziciją. Ir e, Europos žmonės jaučia tą vienybės stiprybę, ypač e, airiai. Ir aš tuo tikrai didžiuojuosi, ką mes, pasiekė, ką mes pasiekėme per pastarosius kelis metus. Dėkoju Michel, dėkoju Jean-Claude Juncker. Kita mano pastaba. 28 valstybės pasakė taip sutarčiai, 3 Europos institucijos pasakė taip sutarčiai ir dabar vienas parlamentas pasakė ne. E, tai yra labai aiški dauguma ir e, tai e, E, labai daug kas priklauso nuo e, parlamento. Mes turime breksito e, rėmėjų stovyklą, turime tų, kurie nori pasilikti ES, turime CEDA plus stovyklą ir taip toliau. Tik galiausiai pasakykite mums, ką jūs norite pasiekti, parodykite mums aiškias gairias ir tada Europa bus pasirengusi pabaigti dėrybas. Trečias elementas, kurį noriu paminėti, yra pagalvokite dar kartą apie mūsų tikslus. Mes mūsų laukia sunki politinė situacija. Ir mes e, pradėjome nuo iškių principų. Man, pavyzdžiui, bendrosios rinkos idėja ir ypač nu, laisvo judėjimo e, idėja, e, kurią gali pasinaudoti europiečiai, jie gali laisvai nuspręsti, kurie nori gyventi, yra puikus ES pasiekimas. Ir aš apginsiu ir apgindavau šitą principą, nesvarbu, koks be būtų Britų balsavimo rezultatas. Taip pat turime kitus elementus, pavyzdžiui, E, e, tikrosios sienos e, su Šiaurės Airija atstatymas. Ir todėl aš turiu pasakyti, kad aš man nematau, kokie yra jų manevrai. Britai nori dėrybų ir jeigu jie toliau pateiks prašymą dėrėtis, mes turime taip pat uh, užduoti tolesnius klausimus ir tada atversime visą dėžę, ne tik tais tai bus Britų klausimai, e, jeigu reikės persvėrėti. Šiuo metu aš manau, kad e, nėra jokios manevro laisvės šiuo metu. Taip pat dar vienas dalykas, aš šiuo metu keliauju Europoje, turbūt dauguma jūsų taip pat, ir aš nemat, nesurikau nei vieno ES, kas būtų pasakęs, kad Britai apsisprendė protingai. ES e, žmonės e, mato, e, kad tarp Britų tvyro politinis netikrumas ir tą mes ir turime pasakyti savo rinkiminėse kampanijose, kad nepasitikėkite nacionalistais ir populistais. Daug geriau yra reformuoti ES, nei iš jos išeiti ar ją sunaikinti. Ačiū. Dabar žodis ponui Roberto Gualtieriui. Jis pasisakys socialdemokratų progresyvaus alijanso vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Du mėnesius buvo atidėliojama, tačiau galiausiai sužinojome, kokia yra Britanijos parlamento pozicija. Didžioji dauguma balsavo prieš pasitraukimo sustarimą ir politinę deklaraciją ir tai yra istorinis pralaimėjimas torių vyriausybei bei premjerai Teresai Mei. Dabar mes žinome, ko nenori Britanijos parlamentas, tačiau iki pasitraukimo liko vos porą mėnesių. Uh, ir mes vis dar nežinome, ko konkrečiai jie norėtų, ką jie norėtų išvysti tame susitarime. Buvo aiškiai pasakyta, kad e, scenarius be susitarimo taip pat nėra primtinas, tai būtų blogiausias rezultatas visiems, tačiau ypač jungtiniai karalystiai. Ir šiandieną reikia aiškiai pasakyti, kad pasitraukimo susitarimas e, tikrai nebus paliktas e, kažkur nuo šalyje. E, labai svarbu užtikrinti, kad būtų išvengtas griežtos sienos sukūrimas e, tarp Šiaurės Airijos. Ir tai yra svarbus elementai, e, kurie negali būti kvestionuojami. Reikia apsaugoti ir Junktinės karalystės, ir ES piliečių teisės. Tai buvo vienas svarbiausių prioritetų dėrybų metu. Mums nebus primtini jokie sprendimai, kurie e, kels grėsmę toms teisėms. Reikia užtikrinti, kad išliktų aukšto lygio aplinkosauginiai, apmokestinimo, socialiniai standartai. E, tiesiog, kaip jau minėjau, visi šie elementai turi būti prioritetiniai ir negali būti kvestionuojami. Reikia ieškoti tokių dvišalių sprendimų, kurie būtų naudingi visoms pusėms. Man atrodo, kad šiuo atveju labai svarbu vienybė tiek ir parlamente, tiek ir tarp institucijų. Reikia palaikyti mūsų vyriausiai dėrybininką, tai yra mūsų stiprybė, mes esame bendri, Mišelį mes jūs palaikome. Tačiau kas laukia dabar? Pirmiausia, reikia mums pozityvios daugumos sulaukti iš Junktinės karalystės pusės. Taip pat reikia aiškios skripties ir gebėjimų pasiekti konkrečių rezultatų. Vakarykštis balsavimas aiškiai rodo, kad šiuo metu dėje to neturime. E, dauguma e, balsavo prieš susitarimą, tačiau e, dėja akivaizdu, kad nepavyko susitarti dėl svarbiausio klausimo, kurį dabar sprendžia šalis. Tad reikia sulaukti pozityvios patikimos daugumos parlamente dėl breksito arba klausimą vėl reikės nukreipti į žmonių pusę. Man atrodo, kad e, mes iš savo pusės esame nusiteikę atviram ryšiui su Junktinė karalystė. Be abejo, jeigu Junktinė karalystė bus pasirengusi šiek tiek stumtelėti savo tas raudonasias linijas, kurių nenori kirsti. Ir tikrai tų raudonų linijų buvo nemažai, jos šiek tiek apsunkino dėrybas. Man atrodo, kad būsimas pozityvus e, ryšys yra įmanomas, tai būtų naudinga abiem pusėm. Mes esame pasirengę e, palaikyti tuos ryšius, be abejo laikydamėsi savo principų, savo gairių, savo raudonųjų linijų. Mes nekart aiškiai pasakėme, kad gerbėme e, Brexito referendumo rezultatus. Nepaisant to, manome, kad tai yra istorinė klaida, e, kurios pasiekmė yra labai paprasta. Britanijos žmonės atsidurs daug blogesnėje padėtyje nei iki šiol. Ir jeigu nesugebama rasti išeities iš šios situacijos, galbūt būtų naudinga organizuoti naują referendumą ir suteikti žodžio teisę žmonėms. Mūsų frakcija mano, kad jeigu jau reikės 50 straipsnio pratesimo, kad būtų skirta pakankamai laiko bet kuriai iš opcijų, kurią minėjau, mes neprieštarausime, tačiau pratesimas turi turėti pagrindimą. Tai negali būti daroma vien toliau švaistant laiką ir tempingumą. Man atrodo, kaip jau minėjau, kamolys dabar yra Junktinės karalystės pusėje, jie turi imtis veiksmų, uh, reikia aiškios lyderystės, reikia kažkokių tai naujų perspektyvų ir kažkaip reikia išvairuoti tą audroje atsidūrusi laivą ir pasiekti sausumą. Man atrodo, kad mes savo ruoštų dirbsime ES piliečių vardan, to tikimės ir iš Junktinės karalystės pusės. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Saidriu Kamaliui, ACR frakcijos vardu. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ponė Barnier, ponė Timermansai, ministrė. Norėčiau padėkoti ponui Timermansui ir ponui Barnier už e, jų pasisakymus šyrit. Man atrodo, jie buvo tikrai teisingi, sąžiningi. O aš pat šiandieną norėčiau pakalbėti iš savo kaip stebėtojo pusės. Aš stebėjau vykusias dėrybas tarp Nes karalystės ir ES. Aš bendravau su žmonėmis iš abiejų E, dėrybinių e, pozicijų pusės ir turiu pasakyti, kad labai svarbu ne tik kalbėti apie tai, prie ką mes prieštaravome, tačiau ir siūlyti alternatyvius sprendimus. Aš pats, kai tapau Europos parlamento nariu, visada stebėjausi tuo, kad e, tiek ir iš Junktinės karalystės pusės, tiek ir iš Europos parlamento pusės tarsi buvo tam tikro nesusikalbėjimo. Ir per pastaruosius 40 metų uh, neretai e, politikai į ES žiūrėjo kaip į kažkokį tai priekybinį partnerį, priekybinę zoną, o ne į visą vertį politinį partnerį. Ir kalbant apie politiką, tas suvokimas, e, tas įsivaizdavimas, kaip viskas vyksta, tikrai yra labai svarbus. Taip, ES sakė, kad jie nenorės bausti Junktinės karalystės dėl pasitraukimo Tačiau akivaizdu, kad siekiama įrodyti, kad buvimas ES nariai yra daug naudingesnis nei pasitraukimas iš jos. Taip, suprantu, kad darybininkai sunkiai dirba, dirba siekiama užtikrinti, kad e, toks e, susitarimas e, tarnautų kaip neigiama paskata potencialiems kitiems kandidatams, kurie galbūt norėtų pasitraukti. Tačiau tikrai buvo padaryta nemažai kompromisų iš abiejų pusių. Manoma, kad tas apsauginis mechanizmas galėtų suteikti nesažiningą konkurencinį pranašumą jungtiniai karalystiai. Taip pat pergenama dėl to, kad bus sudaromi nauji prekybiniai susitarimai ateityje ir uh, Taip, kalbama apie, kalbama apie tą apsauginį mechanizmą, tačiau Vesminsterėje e, šio sustarimo oponentai visiškai kitaip viską suvokia. Ir čia yra tie suvokimo skirtumai, kuriuos jau minėjau. Jie mano, kad pastraukimo, pastraukimo susitarimas yra e, teisiškai saistantis ir, pavyzdžiui, tam tikri komisijos atstovai minėjo, kad e, Muitų sąjunga tarsi apibrieš būsimo ryšio pagrindą. Tad į mm, susitarimo tekstą e, žiūrima kaip į e, tam tikrų siekių rinkinį, tam, tikrų, tik, tam tikrų tikslų rinkinį. Ir kalbant apie ES sutartis bei 50 straipsnį, e, pergyvenama dėl to apsauginio mechanizmo, backstop mechanizmo. Ir turbūt čia galima kalbėti kaip, kad dainuojama dainoje Hotel California. Galite atvykti viešbutį kada tik norite, tačiau išvykti nebus taip paprasta. Ir man atrodo, labai svarbu m, mm, nepamiršti ir didžiojo penktadienio susitarimo ten esančių nuostantų. Neretai e, airijos atstovai klausia, ką mums reikia to apsauginio mechanizmo, jeigu nebus tos griežtos sienos, tuo atveju, jeigu nebus jokio susitarimo. Nemažai Vesminsterio oponentų e, mano, kad jokio susitarimo būtų daug geresnė opcija negu šis dabartinis susitarimas. Leiboristų partija kaip oficiali opozicija ieškos tikrai visų galimybių, e, kaip paprieštarauti vyriausybei, taip pat kaip žinia buvo paskelbtas balsavimas dėl nepasitikėjimo premjere. Vis dėlto, man atrodo, kad referendumo metu um, galbūt ne visi suvokė, už ką balsavo ir dabar yra parlamento narių, kurie nori pakengti procesui, jį sutrikdyti. Man atrodo, kad dabar atsidūrėme tokioje kritiškoje proceso fazėje. ES, man atrodo, buvo gana kantri, laukdama kažkokių tai žingsnių iš Junktinės karalystės pusės, tačiau laukti nebegalima. Mm, kaip žinia, vyks mm, balsavimas dėl nepasitikėjimo ir e, Teresa Mei greičiausiai laimės tą balsavimą. Ir šiuo metu, man atrodo, Jungtinė karalystė atsidūrė kryškelėje. Tarsi galima nieko nedaryti, e, laukti e, to, kad nebus jokio sustarimo, arba galima bandyti reaguoti išsakytas abejonės ir klausimas. Galbūt būtų galima įtikinti Britanijos parlamento narius e, dėl tų jiems rūpimų klausimų susijusių su muitų sąjunga. Ir įsivaizduokime, kad e, galbūt e, Junktiniai karalystiai bus pasiūlytas geras sustarimas. Vis dėlto, man atrodo, kad pirmiausia reikėjo pradėti nuo referendumo, nuo teigiamo rezultato tada, nuo didesnių pastangų tada. O dabar jau tikrai situacija yra itin sudėtinga. Nepamirškime, kad pirmiausia, turime galvoti apie piliečius, apie žmonės, ne apie politiką. Ir mūsų sprendimai, kuriuos primsime per porą artimiausių mėnesių, darys itin didžiulę įtaką ekonomikai, piliečiams, visoms rytims. Tad galbūt premjerai grįžus į Briuselį pavyks um, kažkokių konkrečių pasiūlymų mm, pateikti ir pasiekti konkrečių apčiopiamų rezultatų. Uh, Kaip be būtų, turime žiūrėti ir į praeitį, tačiau turime žiūrėti ir į ateitį, tai kaip būtų galima judėti į priekį ir kurti daug sažiningesnius mhm. santykius. Dėkoju. E Liberali, parola... Dabar Alde frakcijos vardu ponas Ferroštatas. Dėkoju. Gerbiami kolegos, kalbėkime atvirai. Tikėjomės kitokio rezultato, bet jau keletą savaičių žinojome, kad būtent toks bus balsavimo rezultatas ir e, netgi lažybų biurai nepriėmė jokių pasiūlymų dėl lažybų rezultato, nes visi žinojo, kas atsitiks. Aš turiu pasakyti sąžininkai, nes nenustebau, kad tai bus nes po referendumo tiek Downing gatvėje, tiek Westminsteryje, tiek kitur. E, matėme daugumą prieš kažką, prieš e, narystę Europos Sąjungoje, prieš bendrąją rinką, prieš muitų sąjungą, prieš laisvą žmonių judėjimą, prieš e, apsisaugomą e, mechanizmą Šiaurės Airijai ir Pone Kamali, klausimas šiandieną ryte yra, kaip išbristi iš aklavietės. Ir aš tikėjausi, kad jūs ką nors pasiūlyti. Jūs pristatėte situaciją Britanijoje, mes e, sekame viską patys, bet kaip išvengti tos aklavietės? Kaip išvengti scenarijos, kai bus pasitraukta be susitarimo? Ir aš tikiuosi, kad jūs man pritarėte, mums kaip galima greičiau reikia sutelkti daugumą už kažką bendruomenių rūmuose ir Britanijos politikoje. E, daugumą, kuri pasakytų už Britanijos interesus ir už sąjungos interesus, manau, kad tą iš tikrųjų galima pasiekti, jeigu galiausiai e, Britanijos e, partijos visos, ne tik konservatorių partijos partija, bet visos partijos e, pradėtų pirmiausiai galvoti apie savo šalies Britanijos interesus, o ne siaurus partinius interesus. Tai yra svarbiausias dalykas, kitaip pasakysiu. Ponas Džeremis Korbinas nori tapti ministrų pirmininku, tai visai teisėta, ponė Mei nori išlikti Britanijos ministrė pirmininkė, taip, tai taip pat teisėta ir suprantama. Škotijos nacionalinė partija taip pat nori siekti nepriklausomos e, Škotijos, tai yra e, tarsi teisėta ir e, Britanija nori būti nepriklausoma šalimi. Taip, visi tie interesai yra teisėti, bet kas yra svarbiausia? Reikia visiems išeiti iš kasų. Reikia išeiti iš tos binarinės sistemos, kuri tik taip priešina Ir matome, kad e, Brexitas e, išprovokavo kovas e, konservatorių partijoje ir tarsi įkaitė tapo Europos Sąjunga. Reikia suprasti, kad tai susiję ne su kovomis konservatorių partijoje, bet kad tai yra susiję su Britanijos ateitimi. Ir aš esu belgas, nežinau, ar turėčiau aiškinti e, Brita, e, Britams, ką dabar daryti, bet aš manau, kad atėjo laikas pasakyti mūsų bičiuliams Britanijoje, kad reikia e, siekti partijoms bendradarbiauti, kaip kad mes elgėmės Europos parlamente nuo pat pirmosios dienos darbo. Reikia galvoti, kaip rasti e, santykių, kelią santykiams tarp ES ir Junktinės karalystės. Ir noriu e, pasakyti, kad e, vienos pozicijos laikosi griežtai nusiteikę konservatoriai. Ir aš noriu pasakyti, kad mūsų ateities santykiai turėtų būti dar gilesni negu kad politinė deklaracijoje, Mišelė. Jūs prieš keletą minučių sakėte, jeigu bendruomenių rūmai e, sieks gilesnių santykių su ES, mes tikrai esame pasirengę palaikyti tai. Ir sieksime užtikrinti, kad tai ir atsitiktų, bet uh, reikia pirmiausiai e, išvengti, kad tie prieštaravimai Britanijos politikai nepersimestų į Europos Sąjungą e, e, Man atrodo, kad nebūtų gerai, jeigu 50 straipsnis e, jo galiojimas būtų pratestas ilgiau negu kad įvyks e, rinkimai Europos parlamentą. Reikia galvoti taip pat apie mūsų e, piliečius, jų interesus, tiek Junkties karalystės, tiek ES piliečius. Pirmininkė, ar bus sustarimas ar ne, mes darysime viską, ką galime, kad apsaugotume jų teisės, tos, kurios, nu, tas, kurios numatytos pasitraukimo su tartyje kartu su Piliečių laisvių komitetu mes dirbsime su bendruomenių e, rūmais, su specialiuoju komitetu e, bendruomenių rūmų, kad būtų užtikrintos tos teisės. Manau, kad piliečiai niekada, sakau, niekada negali būti aukos partinių žaidimų, kuriuos matome šiandieną. Dėkoju. Per il gruppo De Verdi la parola. Dabar žalių vardu ponas Filip Lambert. Dėkoju, pirminkė, kolegos. Tai, ką matėme vakar, buvo neįmanoma sunkiai manoma koalicija e, Britanijos parlamento narių, kurie dėl skirtingų priežasčių didelę daugumą balsavo prieš kažką, prieš pastraukimo sutartį, e, kur ir e, tai tarsi panaikina didžiojo penktadienio sustarimus, tai yra taikų sustarimas. Ir balsuojama buvo prieš Britanijos vyriausybę. Ir trečias dalykas. E, E, reikia prisiminti, kad norint išsaugoti ES e, tvirtybę ir pagrindus visus, tai yra vienintelis pasitraukimo variantas įmanomas. Ir tas susitarimas, kaip Mišelis sakė, e, pasiektas sunkių dėrybų metu. Buvo pateiktas vienas pakeitimas, kuris e, Junktiniai karalystiai numatytų galimybę vienašališkai pasitraukti ir pažeisti e, didžiojo penktadienio susitarumą, bet jis buvo atmestas ir aš tikiuosi, kad išliks ryštas išlaikyti šį susitarimą. Ir mes turime uh, suvokti, kad bet kokie vienašališki veiksmai gali išprovokuoti smurtą Šiaurės Airijoje. Mes to nenorime. Ir aš suprantu, kad dauguma yra prieš pastraukimą be susitarimo, bet nesuklyskime scenarius, kaip bus pastraukta be sustarimo, įvyks, jeigu neatsiras daugumos už alternatyvą, o alternatyva reikalaus iš Britanijos valdžios persvarstyti savo siekius susijusius su mūsų busimais santykiais. Jeigu bendruomenių rūmai nenori arba negali rasti tokios pozityvios daugumos, tai kaip demokratas, aš manau, vienintelė alternatyva būtų kreiptis į Britanijos žmonės ir paprašyti pasirinkti, ar jie nori breksito pagal tuos sustarimus, kuriuos pasiekė Britanijos vyriausybė. Kolegos, aš e, suprantu, kad Britanijos tradicija yra mandagumas ir sąžiningas elgesys. Ir aš tikrai uh, mačiau e, labai daug pertraukinimų iš Britanijos kolegų pusės ir aš tikiuosi, kad kolegos iš Britanijos e, palaikys savo šalies vertybės. Dėl to aš labai vertinu Junktinės karalystės narystę ES, nes jūs labai daug ką galite įnešti į ES. Taigi sakiau, viena iš galimybių paskutinių būtų kreiptis į e, žmonės ir paklausti, ar jie pritartų susitarimui, e, kuris patvirtintas, ar li, norėtų likti Europos Sąjungoje. E, diskusijų daug yra apie ekonomiką, apie verslą ir aš abi Lamanšo pusės e, noriu paraginti. E, pagalvoti apie 2 milijonus Britanijos piliečių gyvenančių šitoje pusėje ir e, kur kas daugiau milijonų, 3 milijonus ES piliečių gyvenančių e, ne karalystėje. Mes turime pirmiausiai galvoti, kalbėdami apie viską, apie žmonių gerovę. Ačiū. Ministra Europėja, ministra Verdino. E, žaliųjų frakcijos vardu ir e, UNF vardu noriu suteikti žodį e, poniai Anderson Martina. Mes palaikome Mes palaikome apsauginį mechanizmą kaip e, metodą, kuris mažiausiai sukels žalos, tačiau be abejo e, e, jis turi būti persiderėtas. Kasdieną Junktinės karalystės vyriausybė parodo neapykantą airijos žmonėms ir visiškai nesilaiko didžiojo penktadienio susitarimo. Ir nėra, nėra, jeigu nebus teigiamo sprendimo airijai, Na, Junktinė karalystės, Junktinės e, karalystės parlamentas niekada tokio e, sustarimo Airijos atžvilgių nepateiks, niekada jo ir nebuvo. Ir e, visai kitaip nei per tą cirką, kuris vyko Westminsterė, ES yra įsipareigojusi palaikyti didžiojo penktadienio susitarimą vis, visais aspektais. Ir ponė Ferhopštatai, tai yra ir teisėta, ir demokratiška. Ir teigiama, kad tada, kai valstybės, Junktinės karalystės valstybės e, sekretorius, e, sekreto, sekretorė manys, kad, e, kad, kad to reikės, tai bus padarytas labai aiškus pokytis. Tereza Mei žino, kad visą tai ir visą tai tai pasakė viešai. Ir e, žinome, e, ką pasakė Europos vadovų e, taryba 2017 m. balandį. Tai yra, kad E, netgi jeigu e, Airijos e, vienybės partija demokratiškai sėkmingai nubalsuos, ji vis tiek liks, Airijos šiaurė liks Europos Sąjungoje ir šiuo metu reikalingas skubus, skubios situacijos planas ir Airija ruošiasi referendumui. Taigi mes dabar atsisakykime dramatizmo šiame pokalbėje. Mes turime nuspręsti dėl savo ateities be išorės įsikišimo solidarumo. E, turime pasakyti e, savo žodį dėl, ko, e, dėl to, kokiai sąjungai norime priklausyti. James Conley sakė, kad svarba auga kiekvieną dieną. Jisai sakė, kad ne, Britų vyriausybė neturi teisės Airijoje niekada ir neturėjo jos ir niekada ne, negalės turėti teisų Airijoje. Per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta. Dabar norėčiau steigti žodį ponui Faraš, e, Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. E, pone Barnie, pone Timamans, e, jūsų ekscelencijos, tai yra mūsų premjerės pavartoti žodžiai tame maldaujančiame laiške prieš kelias dienas ir tai visiškai atitinka visas visų dėrybų dvasę. Prisimenu, 2017 m. gruodį mačiau, kur viskas nueis ir tas Barnie, kuris yra neišrinktas eurokratas, ratas iš Bruselio pasiuntė mums e, e, įspėjamosius signalus ir ji pasirašė e, šitam, šito, laikyti šito principo. Ir mūsų praeitis buvo parduota ir mes matėme, kad lyderystė iš tikrųjų nepavyks. Ji neišmoko ir jis neišmoko tų istorinių pamokų, kad jeigu kažkas yra gazdinama, tai gazdinimai visada sugrįž. Taip yra kare nugalėti, taip, taip, taip elgesi kare nugalėtos e, tautos. Ir be abejo, e, ji tikėjo ir iš jūsų jinai gavo nuolaidų, tačiau šiandieną yra labai aišku, kad tai, ką jūs sakėte, buvo jokios e, nuolaidos. Ji vis dar yra mūsų premjerė ir tai savaime jau kažkas ypatingo. Manau, kad šiandieną situacija greitai pasikeis. E, jeigu ji nors kiek turi garbės. E, pone Barnė, jūs sakėte, kad išvaistėte porą metų savo gyvenimo, tikrai nesutinku su tuo, nes jūs pasiekėte to, ko norėjote, e, kur mes būtume. Ir nepaisant to, 500 parlamentarų balsavo už 50 tą straipsnį, kuris labai aiškiai parodo, kad tie du metai, per, buvo, per kuriuos buvo daroma pas, deramas dėl pasitraukimo susitarimo, nenuėjo veltui. Mes parlamente e, turime teisės aktą, kuris sako, kad mes e, e, kovo 29 tiesiog einame ir išeiname, tačiau be abejo žinote, kad nuomonė, vieša nuomonė labai greitai keičiasi, Brexitas nebeturėjo tokio, tokios paramos. Kai mes išeisime, mes tapsime nepriklausoma valstybė ir aš jums galiu pasakyti, kokia to kaina - laisvė. Tačiau turiu pripažinti, abejoju, ar tai atsitiks, nes dirbdamas e, su jumis viename, vienoje aplinkoje mes žinome, e, turėjome, turėjome poną Blerą, kuris e, su neapykanta žiūri į Brexito balsavimo rezultatus. Ir jūs e, priverčiate, kad žmonės balsuotų dar kartą. Tik tai štai ką galiu pasakyti. Jeigu mes toliau e, ište, pratesime 50 straipsnio taikymą, tai mes galime toliau kovoti e, dėl Europos rinkimų ir mes kovosime per tuos rinkimus ir mes būsime priversti balsuoti antrame referendume, tačiau jūs galite būti labai nemaloniai nustebinti, kad yra labai daug nusivylusių Britų. Ir, uh, mes vis tiek būsime labai priešiški, jeigu turėsime balsuoti antrame referendume ir tikrai laimėsime jį dar didesnę daugumą. Per il gruppo Europa delle Nazioni. E- Dabar norėčiau suteikti žodį ENF frakcijos atstovui. Kalbėtojas nutrauktas. taigi enf frakcijos vardu pasisako ponas betenas. Pone pirmininkė, du su pusę metų stebime tuos politinius šokius ir man atrodo viskas pirmiausia yra pagrysta blogais, blogų įsivaizdavimu. Sudėtinga palikti ES be susitarimo ir man atrodo niekas niekada ir nesitikėjo, kad pavyks susitarti. Būtent todėl mūsų premjerė vis ir vyko ir vyko į Briuselį, bandė pasiekti pastraukimo susitarimą, tačiau jo niekas nenori. E, tie, kurie tarsi norėjo palikti ES, to nebenori, nes galbūt tai nebuvo rimtas nusiteikimas, ES taip pat nenori, kad Didžioji Britanija paliktų ES. Tad tarsi gaunasi taip, kad tiesiog Britanija liko nugalėta, ji turi pasiduoti ir netgi renkti kitą referendumą, kuris panaikintų pirmojo rezultatus. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Verhofštatas. Kaip išeiti iš tos aklavitės? Reikia Britanijos parlamente daugumos, kuri pasisakytų už vieną ar kitą dalyką. Taip, ponė Ferkošta, tai jūs teisus, tačiau per tris dienas ponė Mei turi parengti B planą. Tačiau, man atrodo, tai turėjo būti A planu jau nuo pat pradžių. Tai yra atmesti 22 metų bendruomenių aktą, palikti Europos Sąjungą ir vadovauti savo teisės aktais. O tada jau mes e, spręsime, kaip reikėtų keisti 45 metų patirtį, visus primtus teisės aktus ir daryti tai pagal mūsų prioritetus, pagal mūsų laiko terminus. Man atrodo, ponė Mei turėtų nedelsdama atsistatydinti ir perduoti savo mm, mm e, atliekamą darbą uh, kitam premjerui. Man atrodo, kad Britanijos parlamentas turi e, galimybę atstatyti pasitikėjimą juo. Jeigu bus išduoti referendumo rezultatai, man atrodo, tai pademonstruos, kad pasitikėjimas demokratinė sistema dar labiau sumažės. Tačiau jie taip pat gali imtis iniciatyvos, jie gali nustoti klausinėti jūsų ES, kaip mes turėtume pasitraukti. Jie gali pradėti būtent jums sakyti, kaip mes pasitrauksime, nes Britanijos žmonės niekada nepasiduos. Ačiū dabar žodis poniai Dot, nepriklausoma narė. Ačiū, norėčiau padėkoti tarybos atstoviai kitiems pasisakiusiems vakar bendruomenių rūmose. E, Britanijos parlamento žmonės veikė savo piliečių vardu ir ryštingai atmetė pasitraukimo susitarimą. Man atrodo, kad būtent taip jie mūsų, mūsų integralumą siekia apsaugoti, užtikrinti, kad Junktinės karalystės bendroji rinka liktų vieninga, kad Junktinė karalystė turėtų ateitį už ES ribų. Na, o šį rytą girdime įvairiausių balsų. Tarsi tam tikras sumaištis prasidėjo dėl tos teisinės pozicijos Junktinėje karalystėje, daug kalbama apie 50-ąjį straipsnį ar apie kito referendumo net organizavimą. Tačiau norėčiau patikslinti. Būtent e, teisinė prasme visi aiškiai žinome, kad šių metų kovo 29-ąją Junktinė karalystė turi pasitraukti. Visoje šioje sumaištyje tai yra vienintelis aiškus ir visiems suprantamas dalykas Daug dėmesio buvo skiriama tam apsauginio mechanizmo pasiūlymui. Buvo tarsi ir grasinama, jeigu ES nebus klausomasi, nebus laikomasi jūsų pasiūlymų. Taip, niekas nenori tos griežtos e, sienos, tačiau kalbant apie ES e, atstovų nuomonę, apie Dublino nuomonę, gaunasi taip, kad tiesiog nepavyksta susitarti, nepavyksta rasti kompromiso ir pasitraukimo susitarimas bei jo keitimai nedavė trokštamų rezultatų, vakarykštis balsavimas buvo neišvengiamas, visi žinojome, ko tikėtis. Dar kartą priminsiu, kad buvo kalbėta apie tai, jog griežtai